The President. Good afternoon, colleagues. Labadiena, kolegos. Sveiki susirinkę į popietinę posėdžio dalį. Vakarykščio posėdžio darb... protokolas yra parengtas. Prašau, kolegai žodis. Ponas Guara. Ačiū. Norėčiau prieštarauti.